ir vėliau balsuosime dėl jų. Kitas klausimas - Eritreja, ypač Abūnė Antonijos ir David Isak atvejai. Pirmiausiai noriu pakviesti autorius. Pirmiausia, ponia Badina Valero, vieną minutę prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie Švedijos pilietį David Isak, kuris be teismo yra uždarytas Eritrejos kalėjime. Junktinių Amerikos valstijų išpolių rugsėjo 11 dieną e, pasiekoje e, buvo nuspręsta, e, kad reikia sulaikyti daugybę politinių veikėjų, tarp jų buvo ir Davidysak. Ir Eritrėjoje, Eritrėjos sprendimo negalima pakeisti, nepaisant to, kad mes darome didelį spaudimą. Uh, Švedijoje apie tai labai daug kalba. Dar 2010 metais televizijos reportaže David Isak e, sakė, kad jis e, yra kankinamas nežmogiškomis sąlygomis kalėjime. Dregmės ne, nepaprastai didelė jo kameroje. Jis negali gauti pakankamai maisto ir vandens. Ir e, dabar jau net sunku būtų patvirtinti, ar David Isak iš tikrųjų dar yra gyvas. E, E, Eritrėjos e, valdžia dabar e, bando ginti, sakydama, kad jis kartu su kitais politiniais kaliniais yra uždarytas, nes prieštaravo valdančiai sistemai. Mes visi turime pasirūpinti, kad ši rezoliucija būtų priimta, nes jai tenka ypatinga reikšmė. Dėkuoju. Toliau, ponė Soraja Post, pusantros minutės. Dėkuoju, gerbima pirmininkė. Mes, kaip socialistų frakcija, e, ryštingai dirbame siekdami įtvirtinti visas pagrindinės žmogaus teisės. Tai yra priežastis, dėl kurio mes, mes inicijame šią rezoliuciją. Matome, kad daugėja smurto prieš žurnalistus, žmogaus teisų aktyvistus visame pasaulyje. 16 metų praėjo nuo to, kai Davidas Isakas ir kiti žurnalistai bei aktyvistai buvo įkalinti Eritrejoje. Davidas tapo kovos už žmogaus teisės ir žodžio laisvę simboliu. Daugelis žmonių jis yra daugiau negu simbolis. Namie Švedijoje, kur gyvena jo šeima, jo labai trūksta. Taip pat kaip ir e, kiti Tiems e, žurnalistų, kitoms žurnalistų šeimoms trūksta jų artimųjų ir mes e, jau nieko seniai negalėjome apie jį. Mūsų signalas šiandieną iškla, yra toks, e, išklausykite, išgirstė mūsų parlamentas daug kartų sakė, kad negalima kalbėti apie vystomą į bendradarbiavimą su Eritrejos vyriausybė, kol nebus užtikrintos žmogaus teisės ir kol nebus Davitas Isakas ir kiti išlaisvinti. Deja, EDF E, numato pagalba, e, pagal, vystomasis fondas numato pagalbą teikti ir toliau Eritrejai. E, Keletas šimtų milijonų eurų yra numatyta, bet negalime taip gyventi toliau. Reikia, kad užtikrinto žmogaus teisės būtų ir demokratija toje visuomenėje. Reikia kalbėti apie Davidą Isaką ir kitus, mes jų nenuvilsime. Danke. Die nächste Ačiū. Kita autorė Cecilija Vikstromė taip pat skiriamas pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Įsakas yra Eritrės ir Švedijos žurnalistas, jis daugiau nei 15 metų laikomas kalėjime, nesuteikiant jam galimybės pasinaudoti advokato paslaugomis ir nesudarant jam sąžiningo teismo galimybių. Jis pademonstravo didžiulę drąsą, rizikuodamas gyvybę e, ir pasakodamas apie žmonės, kurių žmogaus teisės yra pažeidžiamas. Jo ginklas buvo plunksna kovojant už žmogaus teisės. Dabar jis yra laikomas kalėjime. Eritrėjos vykdomi nusikaltimai žmoniškumui negali tęstis. Toliau tiek Švedijos vyriausybė, tiek pagaliau ir Europos komisija pradėjo naudotis spaudimo priemonėmis. Eritrejai turime padaryti pabaigą neteisėtam e, mokestinimui ES piliečių e, kilusių iš Eritrejos. Turime iškirsti kelią Eritrejos visiems pareigūnams keliauti, atvykti į Europos Sąjungą. Žmogaus teisės yra svarbiausias, e, svarbiausia Europos Sąjungos vertybė tiek Europos Sąjungos viduje, tiek ir visame pasaulyje. Davidas Izakas kovoja už demokratiją. Todėl manau, kad Sakarovo premijos e, įteikimas jam šis metais būtų tinkamas atlygis už šią kovą. Turime pasinaudoti savo įtaką ir mūsų balsas turi pakeisti Davido Izako balsą, kurio dabar niekas negirdi. Pone Gomes, norėtų užduoti klausimą. Pone Vikstram. Kolega Vikstram, ar kalbėjote, kad Davidas Izakas yra vienintelis Europos sąžinės kalinys? Iš tiesų, tai nėra tiesa. Yra dar vienas Eritrėjos ir Junktinės karalystės pilietis e, Cygė, kuris taip pat e, buvo pagrobtas ir dabar laikomas e, kalėjime, nesvar, nesvarbu, aš esu tikrai visiškai solidari dėl Davido Izako, tačiau neteisinga būtų teikti, kad jis yra vienintelis sąžinės kalnys. Atsakymas, mėla kolegė, nemanau, kad turėtume dėl to ginčytis. Davidas Izakas daugiau nei 15 metų, greitai 16 metų jau yra sąžinis kalinys ir jeigu atsirado dar vienas, tai e, situacija dėl to tik blogesnė. Taigi sutelkime jėgas ir kovokime kartu už tai, kad jie būtų paleisti į laisvę ir e, kuo daugiau bus sąžinės kalinių, tuo aiškiau mums, mums, mums bus visiems, e, kad mes nedame pakankamai pastangų, kad juos išlaisvintume. Šios tenok. E, prezidento vaidmuo po 91 metų e, reiškia, kad mes žvelgėme į diplomatinį vaizdą, bendresnį vaizdą. Tačiau šiandien kalbame apie du individus, Abu Netojus ir David Isaac. Antonijos e, ortodoksų bažnyčios atstovas jau dešimtmetį yra įkalintas, o žurnalistas 15 e, metų ir jo nematyti nuo 25 metų. Korupcijos neteisingumo pranešimai e, rodo, kad jo atvejis yra totalitarinės diktatūros įrodymas. Tūkstančiai jaunimo bėga nuo, ar, iš armijos ir brutalumo gyvenime yra tūkstančiai ir trijos pabėgėlių pasaulyje. Tai yra viena didžiausių šalių, iš kurių bėga žmonės. O gyventojų ten yra tik tai apie 6 milijonus. Tol aš raginu Europos parlamentą ir komisiją apsvarstyti galimybę surenkti konsultacijas pagal 26 straipsnį patonų sustarimo. Aš tą raginu padaryti jau beveik 18 metų ir raginu tai padaryti dar kartą. Labai ačiū toliau. Marija Kristin Veržyje, vieną minutę. Ačiū, ponia pirminkė. Taip, David Izak yra simbolis švedų ir eritrėjos žurnalistas. Nuo 2001 metų yra įkalintas, o jo šalis grimsta į diktatūrą. Eritrėjoje jau neegzistuoja spaudos laisvė. Abunio Antonijos, ortodoksų bažnyčios patriarchas, yra kitas simbolis. 2016 metais užregistruota, kad jis atsisakė ekskomunikuoti 3000 e, žmonių, kurie priešinosi režimui. E, šis, ponė Veržyje, minutėlė, kokia yra problema? E, nėra vertimo į čekų kalbą ir ar kažkas sugedo. Dabar viskas tvarkoja. Pone Veržėje, jums dar 20-30 sekundžių papildomai skiriame. Dar kartą, dar papildomai 30 sekundžių. Pradėsiu vieną sakinį iš naujo. paskutiniais mėnesiais situacija pablogėjo. Junktinių tautų specialusis pranešėjas apibendrina, kad vyksta nusikaltimai prieš žmoniškumą, žmogiškumą. O ES įtraukė Eritreją geresnio valdymo programos kaip partnerė, skiriant 46 milijonus policininkų ir pasieniečių mokymui. E, turime pasakyti, kad Eritrijos vyriausybė neturėtų tuo pasinaudoti, neturi turėti naudos iš to. Ir koks bus kitas etapas? Ar žmonių išvarimas iš šalies pats, e, pats režimas e, yra migracijos šaltinio, šaltinis ir, ir variklis. Toliau panas Aktus. Ačiū pirmininkė. Eritreja yra viena gailestingiausių diktatūrų pasaulyje. Prezidentas vykdo savo valdžią vykdo per e, baimės skleidimą. E, jo valdžia reiškia nusikaltimus prie žmogiškumą. Jis yra įkanęs bent 10 tūkstančių politinių kalinių. Šiandien kalbame apie du tuos politinius kalinius, du nekaltus žmonės, kurių gyvenimus sužlugdė prezidentas Aferki. Neturime nustoti kovoti už Abuno Antonijos ir Davidę Zak e, laisvę. Turime pažymėti jų ypatingą drąsą. Šiuo metu trys priemonės svarbios. Parama Eritrejai turi būti teikiama su griežtomis sąlygomis. E, išpoliai prieš diasporą turi būti sustabdyti visose valstybės narėse prezidentas ir jo pasiekiai turi būti persekėjami dėl nusikaltimų prieš žmonę. Ir tai jo žmonės nuspelno gyvenimo laisvė. laisvėje. Mes mūsų atsakomybė padėti jiems siekti geresnės ateities. Ačiū. Labai ačiū. Dabar išklausysime du kalbėtojus, kurie pasisakys frakcijų vardu. Pirmasis, panas Dehovskis, jam 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Eritrėjoje išlieka dramatiška jau ilgą laiką. Neramina e, politinė šalies aplinka. Ji nėra prisijungusi prie jokių tarptautinių susitarimų, nėra nepriklausomos teismų sistemos, rinkimų sistemos, nėra įstatymo viršenybės. O man tai yra požymiai pačio, paties baisiausio autoritarnio režimo pasaulyje. Manau, kad mes turėtume, mes ES turėtume taikyti netgi griežtesnės sankcijas tai šaliai. Ačiū, jūs sugebėjote pasisakyti per lygiai 30 sekundžių. Ponas Dekovskis e, kalbėjo Europos liaudės partijos frakcijos vardu, dabar panagutėnas socialistų demokratų frakcijos vardu, jai vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau 16 metų E, Davidas Izakas e, yra laikomas kalėjime ir jis negali susitikti su artimaisiais. E, Europos parlamentas ir komisija turi toliau daryti spaudimą Eritrėjai tam, kad ji kuo greičiau paleistų į laisvę. Davida įsaka, jam būtina leis pasinaudoti teisininko paslaugomis, leisti susitikti su šeima, Apskritai turime žinoti, kokia yra jos sveikatos būklė ir negalime leisti, kad, daugiau, kad ir to būtų persiekėjami nekalti žurnalistai ir piliečiai. Jau yra daugiau nei 5000 dienų, 5033 e, dienas e, Davidas Izakas, jo tapatybė yra pagrobta. Manau, kad e, Tai yra pakankamai ilgas laikas. Aštuoni kolegos paprašė žodžio pagal spontaniškų pasakymų procedūrą. Pirmasis Ježį Pospišil, jam vieną minutę. Dėkui, pėkė, pani prisatkinė. Jaksi podporžė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti paramą tekstui, kurį šiandien priminėsime. Kalbame apie poną Izaką ir, ir poną Antonijos Tačiau kalba eina ne apie to, tik tuos du žmonės, bet apie žiauriausią režimą pasaulyje, kuris pažeidinėja visas žmogaus ir pagrindinės teisės, e, laiko tos šali, šalies piliečius vergais, e, kurie tarnauja vietos armijoje neribotą laiką, likviduojami žurnalistai, religiniai atstovai rezoliucija, kurią šiandien priminėjame, turėtų mus e, priversti susimastyti, ar nevertėtų nutraukti e, finansinės pagalbos, pagalbos vietiniam režimui, nes e, ta pagalba tikrai nepasiekė vietos žmonių. Todėl džiugiuosi, kad kalbame ne tik apie sąžinės ka, kalinius, bet ir apie e, padėtį šalyje. Pirmininkė, ačiū. Toliau žodis Anai Gomeš. Ponas Izakas yra vienas iš tūkstančių e, kalinių Abunio Antonijos. Taip pat įkalintas žmonės e, susidu, sus, yra verčiami dirbti, yra grobiami, terorizuojami ES turi dirbti su šalimis partnerėmis Eritrijos klausimų ir daryti viską, kad tie žmonės būtų paleisti. Taip pat bandome e, sustabdyti migrantų srautą iš tos šalies, skirdami 200 milijonų eurų, tačiau pinigų, tai pinigų švaistimas. Negalima pamiršti mūsų politinių uh, E, nuostatų ir vertybių. Turime siekti, kad Eritrijoje prasidėtų demokratinės permainos. Dabar žodis Notis Marijas vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Eritrijoje yra praktiškai nekontroliuojama dėl priemonių, kurių ėmėsi vyriausybė. 4000 400 tūkstančių žmonių, 9 procentai Eritrejos gyventojų e, pabėgo iš šalies, padidino migrantų srautus į Europą. E, seksualiniai nusikaltimai vykdomi ne tik prieš moteris, bet ir kareivinėse taip pat. Ir šis klausimas tampa vis rimtesnė problema. Angunio Antonijos ortodoksų bažnyčios Eritrėje patriarchas taip pat tapo e, represijų auka. Jis yra suimtas jau, du, jau dešimtį metų, nuo 2007-ųjų. Aktyvistas Davidas Isakas irgi e, yra įkalintas. Turime padaryti spaudimą, kad visi politiniai kaliniai būtų nedelsiant paleisti. Šonas Kelis toliau. Ačiū pirmininkė. Eritrėja yra viena blogiausių valstybių pasaulyje žmogaus teisų padėties klausimų. Ten vyksta įvairiausi nusikaltimai, taip pat ir prieš vaikus, nestebina, kad iš šalies plūsta žmonės. 300 tūkstančių jau pasitraukė iš juos, o Davidas Isakas sundas 2001. Ar jis dar gyvas? E, šalies vyriausybė privalo e, suteikti informacijos jo šeimos nariams ir visiems kitiems. Taip pat patriarchas Antonijosas e, nuo 2007 jis yra suimtas ir mm, kalinamas neaišku kur, jis nesulaukia gydytojų pagalbos. Neturėtume daugiau skirti jokios finansinės pagalbos Eritrėjai. Šiai šaliai skiriame 200 milijonų eurų. Manau, kad ta pagalba turi būti nutraukta, kol negausime atsakymų į šiuos visus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, dabar kalbės Doro Klaudijan Funzulica. Jam vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Deja, komisijos nariai mes nematome kad padėtis gerėtų Eritrėjoje, kalbant apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Labai daug žmonių, skaitant vaikus, yra suiminėjami, laikomi labai blogomis sąlygomis ir Davidas Įsakas tapo kovos e, ir persekiojimo simboliu Eritrėjoje. Jis turi būti paleistas nedėlisant kartu su kitais sąžinės kaliniais, taip pat ir e, Eritrėjos krikščionių patriarchas Antonijus turi būti paleistas į laisvę kuo greičiau komisijos nariai. Mes smerkime dabartinius Eritrėjos veiksmus ir mes e, privalome nutraukti, e, komisija privalo nutraukti vystamos pagalbos teikimą Eritrėjui, kol ši diktatūra e, pakeis savo elgesį, paleis į laisvę visus kalinius. Dabar Stanislav Polčiak vieną minutę kalbės. Ačiū, papirminkė, už suteiktą žodį. Noriu pasakyti, kad pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, nekartosiu jau užsakytų minčių apie padėtį šioje šalyje. Tai yra viena iš jauniausių pasaulio valstybių, tačiau joje masiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Pasiūlymas dėl rezoliucijos sustabdyti stumosios pagalbos teikimą, manau, yra tinkamas. Mes turime pareikalauti, kad Eritreja dėtų pastangas e, pasiekti rezultatų naudodama mūsų teikiamą finansinę paramą. Šiandien mes kalbame apie du konkrečius asmenys, tačiau Eritreja yra dar tūkstančiai nežinomų asmenų, kurie kenčia nuo e, režimo ir kurios, e, kurio vienintelė stiprybė yra dešimtadalį savo piliečių e, įtraukti į karinės paėgas. Žampol Denano vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Eritrėjos gyventojai jau ilgą laiką gyvena pragare. Ir ta šalis, kuris tik neseniai tapo nepriklausoma, dabar kenčia nuo politinės dramos. Daugelio piliečių e, pagrindinės teisės, įskaitant moteris, yra pažeidžiamos, negalima kitaip apibūdinti to, kas dabar e, vyksta Eritrejoje, kaip e, vergyje, kuomet 400 tūkstančių piliečių prievarta yra verčiama, verčiami tarnauti karinėse pajėgose. Eritreja privalo keitis minimalių žmogaus teisų standartų. Raginu valstybės narės priimti visus Eritrejos piliečius prašančius prieglopšio, kadangi jie yra pasmerkti pragarui, pasilikdami savo šalyje. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas pagal procedūrą prašau žodžio, Brian Heisam, vieną minutę. Ačiū už galimybę tarti keletą žodžių dėl šios rezoliucijos. Žmogaus teisų pažeidimo klausimas ir tai yra rimtas klausimas, bet jis nėra rimtesnis negu įvairiausios Afrikos šal, kitose šalyse, kurias remiame. Labai svarbu, kad šią rezoliuciją dar kartą pasiūstume aišku signalą Eritrejos vyriausybei dėl žmogaus teisų pažeidimai. Skirtingai nuo kitų kolegų, aš manau, kad ryšių nenutraukimas su Eritreja yra svarbu. Tai yra šalis esanti laiko kare, tai yra šalis turi suprasti tarptautinės teisės pareigas ir tai, ko mes reikalaujame, mes, ES piliečiai. Aš turbūt vienintelis e, šiandien čia kalbantis, kuris yra buvęs e, Eritrėje pas, paskutinius metus. Siūlau ir kolegoms tą patį padaryti, tik tai per santykius, per ryšių palaikymą galima pakeisti Eritrėjos gyvenimą, tik tai ištesami ir ranką galima pakeisti politiką Eritrėje. Ir ES lėšai, lėšos skiriamos Eritrijos pagalbai padarė daug tiesiog žmonėms, saulės energijos panaudojimas ir kiti dalykai. Labai svarbu ir toliau padėti finansuoti Eritrėjos, Eritrėją ir reikia šioje diskusijoje labiau subalansuotą požiūrę. Ačiū ir paskutinis kalbės komisijos narys Kristos Tilienydės, prašom. Pone pirmininkė, mėly kolegos, be abejonės, aš pritariu jūsų susiarzinimui dėl situacijos Eritrėjoje. Ir jeigu aš būčiau kaip anksčiau parlamento narys, aš sakyčiau, kad pakaks. Bet kita vertus, Aš esu kitoje šios diskusijos dalyvių pusėje ir manau, kad ES žinoma nerimauja dėl tebesitęsančių žmogaus teisų pažeidimų Eritrejoje ir ypač dėl jo šventenybės Abu Antonijos ir Davido Isako atveju dėl to, kad Žmogaus teisų pagarba yra mūsų viena svarbiausių vertybių ir tai yra viena svarbiausių prioritetų mūsų išorės politikoje. Todėl šie klausimai atsispindi nuolat mūsų politinėme dialoge su Eritrijos valdžia. Davido Izako atvejis jau mums nerima kelia nuo jo arešto 2001 m. rugsėjo. Jo tolesnis sulaikimas be teismo ir be teisės į advokatą yra rimtas tarptautinių įsipareigojimų pažeidimas iš Eritrejos pusės. Ta pati galima pasakyti apie kitus dešimt nepriklausomų žurnalistų, kaip jau jūs esate minėję. Taip pat mes nerimaujame dėl situacijos susijusios su jo šventinybė Abūne Antonijos, kuris yra Eritrejos ortodoksų bažnyčios patriarchas. Jis jau dešimtus metus yra namų arešte be teisės susisiekti su šalies pasauliu. Ir, nors, ir jis iki šiol nebuvo apkaltintas jokių nusižengimų. Mes nuolat keliame šį klausimą aukščiausių e, vyriausybės lygmenių ir atkreipiame e, dėmesį tai tarptautiniuose forumuose, įskaitant Junktinių tautų žmogaus teisų, teisų tarybą nuo 2001 metų Europos Sąjunga reguliariai E, daro pareiškimus, ragindama besalgiškai nedėlsant paleisti politinius kalinius Eritrėje. Taip pat ES nuolat e, reikalauja, kad Eritrėjos valdžia imtų visų būtinų žingsnių, kad e, įvykdytų savo tarpinius įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimas dėl religinės laisvės, tikėjimo laisvės, susirinkimų ir žodžio laisvės. Pagal Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisų situacijos Eritrejoje patvirtintoje šių metų birželį ES ir toliau palaiko ryšius su Eritreja, kad pagerėtų žmogaus teisų situacija toje šalyje. ES rems visišką rekomendacijų, kurios pateiktos Eritrejai pagal e, Junktinių tautų e, universalę periodinę peržiūrą rekomendacijas. Europo, Europos Sąjunga ir toliau sieks pagerinti žmogaus teisų situaciją Eritrejoje ir ragins Eritrejos vyriausybę paleisti politinius kalinius, įskaitant, žinoma, ir Davitą Isaką. Be to, Europos Sąjunga pareikalaus, kad visa informacija apie šių kalinių buvimo vietą būtų viešai paskelbta ir kad jie galėtų susisiekti su savo šeimomis ir advokatais ne vien tik tai žmogaus teisų pagrindais. Tuo pat metu ES ir toliau e, sieks užtikrinti religijos ir tikėjimo laisvę kaip teisę, kurią gali pasinaudoti visi, e, remiantis universalumo, lygybės ir nediskriminavimo principais. Ačiū. Danke sehr, Herr Kommissar. Zum Ab Ačiū komisijos nariui. Diskusijų pabaigoje buvo pateikti šeši rezoliucijų projektai. Balsuosime šiandien po pieto. Diskusijų šio klausimu baigiame. Paskutinis darbo tvarkės klausimas. Jūs norite pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Pane Viržė, prašau. Taip, ponė pirmininkė. Aš norėčiau komisijos nariui pasakyti, kad daug klausimų uždavėme dėl ES skiriamos finansinės paramos Eritrėjai ir nesulaukime jokio atsakymo užduos klausimus. Aš manau, kad e, norėjau, norėjau pareikšti savo nusivylimą. Pone komisijos nariai, ar galėtumėte atsakymą į su finansavimu susijusius klausimus, kuriuos ką tik paminėjo ponė Viržyje. Komisijos narys. Aš. Aš šiandien negaliu atsakyti tuos klausimus. Žinoma, aš gerbiu tokius reikalavimus, tačiau negaliu pateikti atsakymo iš karto dabar, bevelėčiau pateikti atsakymą raštiškai. We'll expect. Lauksime jūsų atsakymo. Trift Burundi. Kita diskusija yra